Potvarkės klausimas yra e, Petro Boryso pranešimas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, paslaugų direktyvos teikimas. Keturiams minutėms suteikiu e, pranešėjų žodį. Ačiū, ponia pirmininkė. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos e, taikymo vertinimas atliekamas pirmą kartą. Ir šitas pranešimas, kurį aš parengiau, yra būtent susijęs su tuo, kad e, atliekama visų pokyčių analizė. Tai būtent po trejų metų po direktyvos e, priėmimo. Komisija patikė savo ataskaitą pavėlavusiai keli, kelis mėnesius, tačiau bet kokiu atveju yra Šie vėlavimai susiję su vėluojančiu šios direktyvos įgyvendinimu valstybėse narėse. Dabar galim pabrėžti, kad visos valstybės narės įgyvendina šią direktyvą. Manau, kad tai yra didelė sėkmė. Ši direktyva yra vienas iš esminių elementų, kuris užtikrina žiniasklaidos laisvę ir taip pat yra priemonė, kuri naudojama vidaus rinkoje ir skatina pasirinkimo laisvę. Tai yra svarbi priemonė, kuri reglamentuoja šią labai svarbę sritį Europoje. Šiandien mes turime apie 8 tūkstančių transliuotojų Europoje ir apie 2 tūkstančius e, būtent e, transliuotojų, kurie veikia internete. Taigi, kas mums yra svarbiausia? Mums yra svarbiausia klausimai yra reklamos Mums atrodo, kad, e, kad 12 minučių e, reklamos per valandą yra tikrai puikus kompromisas, turėtų būti išlaikomas. Dabar kilmės valstybės taisyklė taip pat yra taip pat tai tinkamas sprendimas. Jeigu, pavyzdžiui, vienas transliuotojas atitinka reikalavimus vienoje valstybėje narėje, tai tas transliuotojas gali transliuoti savo laidas ir kitose valstybėse narėse. Tai yra puikiai taisyklė kaip kultūros komiteto narys, aš norėčiau pabrėžti klausimą susijusi su nepilnamečio apsauga. Labai svarbu nustatyti reklamos poveikį nepilnamečiams. Ir nepilnamečiai turi būti apsaugoti nuo, pavyzdžiui, alkoholio, tabako, nesveiko maisto reklamų. Kitas dalykas yra pluralizmas ir žiniasklaidos laisvė. E, šie principai e, jau buvo gyveninti ir ankstesniuose pranešimuose tai jau atsispindėjo. Kitas klausimas yra neapykantos kurstimo draudimas. Ir čia tik tai vienas e, pavyzdys yra kaip vienas prancūzijos transliuotojas Al Aksa TV transliavo antisemitinio turinio programas. taip pat mes, mums pavyko uh, skatinti Europ, europinio turimo sklaidą, apie 63 procentai visų transliuotojų yra, arba jų laidų yra uh, Europos uh, produkcija, taip pat ir jų produceriai yra iš Europos. Tačiau bet kokiu atveju mes turėtume skatinti dėl dar laidų kūrimą Europoje. Kitas dalykas, direktyvoje skatinama kovoti su diskriminacija susijusia su amžiumi, lytimi ir religija. Dar vienas dalykas, tai turėtų būti palengvinama, palengvinamos galimybės žmonėms su regos arba klausos negale stebėti televizijos arba kitokias laidas. Į tai reikia atsižvelgti atsižvelgia. Na, žinoma, direktyva bus, bus taikoma ir toliau, ir ateities technologijoms, tai yra hybridiniai televizijai. Dabar mm, vartotojai nelabai skiria linijinės ar nelinijinės programas, bet, bet kokiu atveju šios direktyvą, direktyvą turėtų atsispindėti mūsų siekiai, nustatant tinkamas taisyklės hybridiniai televizijai. Taigi aš norėčiau padėkoti visiems, kurie padėjo mums parengti šį pranešimą ir laukiu būsimų diskusijų. <clears throat> Ačiū. Pirmasis kalbėtojus, ponas Papa Nikolau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau pasveikinti pranešėją ir jam padėkoti, nes rengiant galutinį dokumento variantą, jis mielai išklausė mūsų, atsižvelgė mūsų pasiūlytus pakeitimus ir tikrai labai puikiai su mumis bendradarbiavo. Norėčiau trumpai paminėti šeštąjį direktyvos straipsnį, kur kalbama apie tai, kad turi būti draudžiamas nepykantos kurstimas tautybės, religijos ar lyties pagrindų. Norėčiau paliesti šį straipsnį ir apie jį pakalbėti, pirmininkė, nes šiuo metu matome daug ekstremalių nepykantos apraiškų įvairiose valstybės narėse ir mes turime suvokti, kad tie, kurie ketina skatinti ir kurstyti nepykantą, kad jie žinotų, jog tai yra draudžiama, kad toks draudimas egzistuoja. Ir pirmąjį kartą kalbame apie tą tekstą, kurį, e, tikiuosi, patvirtinsime ir visi turi žinoti, kad griežtai yra kontroliuojami tokie pažeidimai, kad yra numatomos nuobaudos visiems, kurie elgesi netinkamai. Dėkoju. Per daug čia kalbėtų yra iš APP frakcijos. Paprastai, jeigu jūs pasisakote, daugiau galimybės pasakyti diskusijose neturite. Taigi, prašau, kad dabar pasakytų ponia Bazesku, po to Fielinska, pasisakys frakcijos vardu. Ponia Bazesku, pirmoje, prašau. Ačiū pirmininkė. Audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų direktyva yra pagrindinis šios ryties reguliavimo Europos Sąjungoje dokumentas, tačiau aš norėčiau, kad vyktų viešos konsultacijos apie galimą direktyvos peržiūrą ir kad tos konsultacijos būtų platesnės. Negalime apsiriboti tik tai tuo, kad turime užtikrinti reguliuotojų nepriklausomumą nacionalinių lygmenį. Mes turime atsižvelgti į devinto straipsnio antros dalies nuostatas, kur yra raginama žiniasklaida priimti elkseno, ko, elksenos kodeksus įvairiose srityse, ne tik komercinėje srityje. Taip pat turime atsižvelgti ir į aukštų pareigūnų grupės e, lais, žiniasklaidos laisvės ir pluralizmo srityje išvadas. Vienas tikslų yra sukurti priežiūros mechanizmą, europinį centrą, kuris prižiūrėtų poslinkius žiniasklaidos srityje ir galėtų pateikti rekomendacijas. Dėkoju. Ačiū, ponė Sančias Smith. Ačiū, ponė pirmininkė. 2010 metais ES patvirtino ambicingą tekstą, kad būtų galima numatyti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimą. Tai yra didžiulė sėkmės istorija, e, tokiu būdu galima geriau skleisti europinius veikalus ir kūrinius ir užtikrinti kultūrinę įvairovę, Aš norėčiau atkaipti jūsų dėmesį į 13 pono Boriso pranešimo straipsnį, nost, e, punktą, kur aiškiai kalbam apie tai, kad žiniasklaidos, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, paslaugų sitie nebūtų sudaromos komercinės sutartys. Mes dabar deramės dėl, prieky, dėl laisvos priekybos sutarties su Junktinėmis Amerikos valstijomis, taigi turime neįtraukti į tas dėrybas audiovizualinės ryties šiame susitarime yra kalbama apie, jeigu šiame susitarime bus kalbama apie šias paslaugas, tai turės neigiamos įtakos dabartiniai direktyvai. Jeigu mes liberalizuosime šį sektorių, mes pakenksime kultūriniai įvairoviai, o tai yra esminis ES ramstis. Junktinės Amerikos Mes Junktinėse Amerikos valstijose turime apginti savo europinius e, darbus ir kūrinius. Ačiū. Šidlevska. Ačiū toliau, ponė Skidlevska. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame pranešime aptarta daug svarbių dalykų. Džiaugiuosi tuo, kad pranešėjas ponas Boris nusprendė, kad reikia atsižvelgti ir pagyvenusių asmenų teisės bei e, tų, kurie prastai girdė ar mato. E, E, televizija dabar tapo prieinama ir nešiojamuose e, priemonėse, mobiliuose priemonėse ir e, turime nepamiršti ir tų asmenų, kurie, pavyzdžiui, turi ypatingų porkių, kurie susišneka ženklų kalbą. Tai jeigu tai padarysime, veiksime dar keletą barjerų, kurie egzistuoja mūsų visuomenėje. Aš norėčiau paraginti kovoti su socialinė atskirtimi, kalbu apie tokius žmonės ir jų kasdienį gyvenimą. Ačiū, sako pirmininkas, toliau ponas Matula. Ačiū, pirmininkė. Pone komisijos narė, atsižvelgiant į technologijų pažangą, technologijų reglamentavimas tapo aktualija nes būtina užtikrinti prieigą prie informacijos bei suteikti daugiau galimybių interneto plėtotojams, kad e, galėtume pasiūlyti žmonėms dar daugiau paslaugų, e, įprastinių paslaugų ir užsakomųjų paslaugų. Rinka, e, paslaugų rinka nuolatos keičiasi ir todėl audiovizualinio žiniasklaidos pagrindų direktyva yra svarbi priemonė. Uh, aktualizuoti nuostatas šioje srityje. Pasisakau už tai, kad valstybės narės imtųsi daugiau priemonių, norėdamas apsaugoti e, nepilnamečius nuo, e, pavyzdžiui, netinkamų mytybos įpročių. Ir sveikinu tas valstybės, kurios yra numatę, yra skyrę 10 procentų rinkos nepriklausomiems gaminiams Bet taip pat manau, kad turime nepamiršti tų, kurie, mm, turi, mm, kurie gyvena su negale, kurie prastai girdė ir prastai mato. Pirmininkas, ačiū. E, žodis komisijos nariai poniai Krius. Um, the, the convention is that if you've already spoken Paprastai yra taip, jeigu pasisakėte ankstesnėse diskusijose, nebeturite galimybės pasisakyti kitose diskusijose, jūs jau pasisakėte. Kalbėtos kalba neįsmingęs mikrofono. Man atrodo, kad žodžius sutikite tik EPP frakcijos atstovams. Pirmininkas, išimties tvarka suteikiu Jums galimybę pasisakyti, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėjau priminti principus. Tik EPP frakcijos atstovams buvo suteikta galimybė pasisakyti. Pastebėjau skausmingą išrišką, kuomet paskutinį kartą pasisakiau, nes kalbėjau ilgiau nei man buvo suteiktas laikas. Bet dabar tikrai baigsiu laiku. Noriu pasakyti, kad pono Boris parengtas pranešimas yra tikrai geras, mes jį paremsime ypač septintojo punkto dėl prieinamumo, e, penkioliktą punktą, kuriame kalbama apie nepilnamečio apsaugą, nuostatas dėl devintojo straipsnio komercinių skelbimų ir septynioliktojo punkto. Pranešimas tikrai nusipelno mūsų paramos ir aš tikrai baigiau savo pasisakymą laiku. <laughs> Žodis komisijos nariai Krius. Um, Pirmininkė, turiu gerą žinę ponui Migalskiu, aš ne iš APP. Ir aš sveikinu pono Boris pranešimą, jis yra gerai subalansuotas, jame palaikomas uh, audiovizualinių pagrindų direktyvos uh, direktyvoje tvirtintas požiūris. Noriu padėkoti e, visiems šešėliniams pranešėjams ir pranešėjui už jų nuveiktą darbą. Kalbant apie direktyvos įgyvendinimą, e, komisija pradės tyrimą dėl e, nesveikos mytybos prekybos įpročius skatinančios reklamos bei alkoholinių gaminių reklamos poveikio nepilnamečiams. Surenksime konsultaciją su visų suinteresuotų grupių atstovais ir surenksime diskusijas e, nors numatytos transliacijos yra maždaug keturių e, valandų per per dieną trukmės, turime nepamiršti daugybės kitų egzistuojančių galimybių prisijungti prie televizijos. E, mūsų tikslai yra aiškus, norime paskatinti ekonomikos augimą bei apsaugoti mums svarbės vertybės. Ir mano minėtų dokumentų paskatinsime konsultaciją su visomis suinteresuotomis pusėmis, kaip pasiekti šio rezultato. Po konsultacijų įvertinsime, ar būtina imtis tolesnių žingsnių. Konsultacijos vyks iki rūpiučio pabaigos. Žaliosios knygos apreptis yra e, platesnė, ten kalbama ir apie televiziją su ryšio galimybėmis. E, bandome internetą traktuoti holistiškiau. E, apimti visus susijusius aspektus, taip pat Europos turinio sklaidą ir nepilnamečių apsaugą. Taip pat skirsime dėmesio rinkai, saveikumui ir infrastruktūrai. Ir tai šios konsultacijos vyks, vykstant ir kitoms konsultacijoms, kurias jau minėjau, skirtoms žiniasklaidos pluralizmui. Tikimės sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo su parlamentu ir ypač su kultūros komitetu e, š, dirbant šiuo klausimu. Dėkoju komisarį, dėkoju Petru Boris, parengus rimtą puikų pranešimą, dėl kurio balsuosime rytoj pusė pirmos. Dėkoju, kolegos, dabar perėsime prie ponios Uman Roitin pranešimų dėl adekvačios saugios ir tvarios pensijos. Tai aktualu ir ją ir man. Prašau, ponia. Ačiū, ponia Virmininkė, gerbiama komisijos narė, ponia Krūs.